potvarkę e, svarstysime mirties bausmės vykdymus Egipte. Išklausysime visų pirma autorių ir pirmiausia žodis poniai Andrikeniai. Vienai minutiai. Prašau. Egypt... Ačiū. Egiptas išgyveno keletą sudėtingų iššūkių nuo 2011 revoliucijos. Tarptautinė bendruomenė palaiko šią šalį, e, jai bandant įveikti ekonominius, politinius ir saugumo iššūkius. Tačiau nereti teroristiniai išpoliai Sinajaus pusęsalyje ir kiti teroristiniai išpoliai Egipte bei nuolatiniai išpoliai prieš e, koptų krikščionis yra ne, neraminantis reiškinys tai negali būti, tačiau nežiūrint tai, tai negali būti priežastimi Egipto valdžiai e, įgyvendinti žeminantį ir nežmonišką e, e, dalyką mirties bausmę. Raginu Egipto valdžią nedelsiant ir galutinai atsisakyti šios praktikos ir atšaukti mm, valdžios paskelbtus mirties bausmės nuosprendžius. Raginu valdžią nedelsiant pas, oficialiai paskelbti mirties bausmių vykdymo moratoriumą bei žengti kitus žingsnius link jos atsisakymo. Mes, ES, griežtai smerkėme mirties bausmę tik ir raginame Egiptą laikytis įsipareigojimų, tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. Ačiū. Toliau žodis ponui Tenokui vienai minutiai. Pone pirmininkė, Egiptui siekiant pereiti prie demokratijos, jam iškyla labai sudėtingų vidaus saugumo grėsmių, kaip tai atskleidžia e, daugybė pražutingų nesenų ais, islamo valstybės atakų visoje šalyje, ypač Sinajaus pusėsalyje, kur buvo užsipuolami koptai reikia rasti pusiausvyrą tarp saugumo užtikrinimo ir, pili, ir piliečių laisvių užtikrinimo. Tai visada nelengva užduotis. Nežiūrinti tai, reiškiame susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties, kalbėdami su tokia svarbia partnerė. Kariniai teismai e, teisė civilius, e, panaudojami kankinimai išgaunant prisipažinimą, o mirties bausmės taikymas visą tai kelia didžiulį nusisirūpinimą. Galiausiai rezoliucijoje raginame visapusiškai ištirti italų mokslininko nužudimą, kuris gyveno Džiojo Britanijoje Džiulio Redžinį ir raginame e, Egipto valdžią glaudžių bendradarbiauti, tyriant šį atvejį. Ačiū. Pone Sargentinį, kuri taip pat yra šio klausimo autori. Vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Ankstesnis kalbėtojas kalbėjo apie, kalbėtojai kalbėjo apie Egipto persitvarkymą, bet nemanau, kad situaciją šalyje būtų galima apibūdinti būtent taip. Prezidentas atėjęs į valdžią po valstybės perversmo ir žudė žmonės, na, mirties bausmi ten yra tai, prieš ką mes Europoje kovojame. Matome, kad žmonės yra e, žudomi institucijų pagalba. Manau, kad nėra iš tikrųjų pasirinkimo arba balsuoju už Sisi ir jo draugus. Kodėl vyriausioji galioti nemogeninė nepasmerkė mirties bausmės bendraudamas su režimu? Dabar atėjo laikas komisijai pakomentuoti šią situaciją. Atsiprašau, sako pirmininkė, ponas Koravo. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien kalbame apie šalį kurioje peržengtos visos ribos žmogaus teisų srityje. Nebegalime kalbėti apie tą šalį kaip įstatymo viršenybės valstybę. Egipto valdžia ne tik ėmė skirti mirties nuosprendžių skirtingai nei ankstesnės vyriausybės, bet ir ėmė juos įgyvendinti. Tai nauja. Ir jų įgyvendintų mirties bausmių skaičius išaugo gana sparčiai. Tai atskleidžia bet kokių vertybių žlugimą kur, kuriomis turi, turėtų būti pagrista įstatymo meršenybė. Italijos pilietis Giulio Regeni buvo kankinamas, pagrotas kankinamas ir nužudytas, kalbant būtent apie tai, gindami jo interesus. Ar mes pernelik silpni čia esame, ar pernelik svarbus yra ekonominiai interesai mūsų santykiuose su Egiptu. Giulio Regeni žinojo, kad jis yra stebimas, bet nekalbant apie jo likimą, vis dėlto sunku įsivaizduoti paprasto Egipto piliečio gyvenimą. Mes turime nuveikti daugiau, o ne tik reikšti savo susirūpinimą ir diskutuoti. Mažai kalbame apie tai, kas vyksta Egipte, bet manau, kad mūsų pasisakymai šią temą dėl įstatymo viršenybės turi būti aiškiau grįžiami. Pone pirmininkė, komisarė, kolegos, generolo Sisi režimas yra e, tiksinti laiko bomba. Ar neprisimename istorijos bandymai nutildyti nevyriausybinės organizacijas, šokiruojantis mirties bausmių skaičius. 81 asmuo e, nu, 81 asmenį vykdyta mirties bausmė bei įvairiausios kitos represijos. E, žmonės, kurie patenka į kalėjimą, yra kankinami, e, kankinimais išgaunami e, parodymai. Taip, Egiptui iškilusios saugumo grėsmės, tačiau valstybinis terorizmas, ne, teroras negali būti atsakymas į tai. Valstybių narių vadovai turi labai garsiai pasisakyti ir vi, vienašališkai pasmerkti tokius pažeidinėjimus, nes tyla yra kurtinanti. Įdomu, kai kalbama apie partnerystę, bet turime būti realistai. Jei ta partnerystė nepagrista bendrais principais, bent jau minimaliais principais ir vertybėmis, tuomet kažkaip kokios tos vertybės. Todėl mes ES turime labai aiškiai apie tai kalbėti. Pone Postoliau, pusantros minutė. Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame apie mirties bausmių vykdymę Egipte. Mirties bausmė yra žmog, e, žmog, gyvy, teisės į gyvybę pažeidimas. Tai nežmoniškas, žiaurus ir žeminantis elgesys su kitu žmogumi. Joks iššūkis, jokios aplinkybės negali pateisinti e, kito žmogaus nužudimo. Europos parlamento pozicija yra visapusiškas mirties bausmės panaikinimas. Mes jos laikomis ir negalime kalbėti apie išimtis čia. Autoritarniai režimai pasitelkia karinius teismus, kuriuose sprendimai yra griežtesni nei civiliniuose teismuose. Ir ypač užsipuolami žmogaus teisų gynėjai ir jų veikla. Daugelis jų per teismo procesą neturi galimybės bendrauti su advokatu ir per kankinimus yra priverčiami prisipažinti. Jie kari kali vienutėse ir neturi paprasčiausių teisių. Kreipiuosi į prezidentą Alsys ir raginu jį nedelsiant nutraukti mirties bausmių vykdymą ir panaikinti mirties bausmę savo šalia. Pone Mogherini, sakau štai ką, jūs turite atstovauti ES vertybės ir pasmerkti mirties bausmių vykdymus. Ir dabar paskutinioji iš autorių, ponė Veržė. Minutė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visos nevyriausybinės organizacijos mus įspėja, kad Egipte žmogaus teisės dar niekaip taip nebuvo pažinimus. Nuo karinio persino 6 tūkstančių areštuotų, 15 tūkstančių teisėmų kariniuose teismuose, kurių 150 vaikų, e, grobiami žmonės, e, galimas be teismo, įrodymų užgavimas kankinant, LGBTI, nevyriausybinio organizacijų teisės pažeidžiamos. Ir apie tai jau girdėjome Europos parlamente. E, Tad mit, mit, terorizmas, prekyba narkotikais, grobimai, tas sąrašas, kurio atsiuntė Egipto organizacijos už ką taikoma mirties bausmė, tas sąrašas ilgas. Taigi kaip gali tokiam kontekste vykti demokratiniai rinkimai šalyse. Tuo tarpu visi patikimi kandidatai buvo įkalinti, nušalinti. Uh, E, šalis grimsta į neteisinės valstybės tradicijas, o mes turime tokią strateginę partnerystę su šalimi, kurios naudingumo dar reikėtų įrodyti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, ponas Kelį, apie pavardų. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad tai subalansuotas rezoliucijos pasiūlymas, kuriame įvertinami Egiptų iškilę sunkumai, ypač atremiant negalestingas teroristų atakas, Neseniai stebėjome, e, kad kaip buvo įvykdytas išpolis prieš e, koptų katedrą bei e, mečetę Sinajaus pusęsalyje. Taigi suprantama, kad šalies valdžia yra ypač susirūpinęs ir gali perlenkti lasdą. Tačiau nepriimtina tai, kad yra e, kolektyviniai teismo sprendimai, e, taikoma mirties bausmė, žmonės laikomi E, kalėjimuose ilgai, dar prieš jų teismo procesui prasidedant, galioja tarptautinis pilietinių ir mm, politinių teisių paktas, ypač jo 14 straipsnis. Raginame Egipto valdžią į tai įsigilinti ir paskelbti mirties bausmės moratoriumą, e, siekiant jos atsisakyti. Tuo pat metu aš esu Egipto žmonių pusėje, jų draugė su jais kovojant su terorizmu. Panzerį urat siūlytumą socialitaktų leitperse parančiuojam. Dėkoju, kolega Panzerį. Ačiū, pane pirmininkė. 2017 metų 20-ųjų partnerisnės kontekstas ES Egiptas įsipareigojo skatinti demokratiją, pagrindinės teisės ir laisvės, žmogaus teisės, e, derinti tai su savo šalies konstitucija ir tarptautinėmis normomis. Bet taip nevyko. Matome, kad vykdoma daug mirties bausmių e, Tie žmonės prieš mirties bausmę dažnai būdavo kankinami, su jais buvo nežmoniškai elgiamas ir galiausiai jiems buvo įvykdyta mirties bausmė, e, įvykdžius su visiškai sufalsifikuotą teismo procesą, kurį vykdavo, vykdavo kariniai tribunolai. Vyriausybė kuri vadovauja ponas Hansisi ir, ir ES galiausiai turi reaguoti. Ir aš manau, kad ES nereaguoja pakankamai ryštingai ir aiškiai. Ir manau, kad kol neveikime, tol esame bendrai atsakingi už, tuos, e, už situaciją šalyje kartu su tais mirties bausmės vykdytojais. Turime kelti savo reikalavimus, kitų atveju tas partnerystės naujas puslapis gali ir nebūti atverstas. Norėčiau pasakyti, kad šio režimo recidivistai ir toliau yra nenubausi. Džiulio Redžiani buvo nužudytas prieš dviejus metus kaire, niekas nebuvo nubaustas. Tai reiškia, kad e, dabartiniai vadovai nėra visai patikimi. Ačiū. Kolega Vistisen, prašau, žodis jums. Ši diskusija, ponė pirmininkė, rodo, kad mes nesupratome ir nevertinome arabiško pavasario ir jo atneštų pasiekmių. Broliai musulmonai, ši organizacija yra tas faktorius, kuris sukėlė daug problemų. Taip, Egipto režimas yra probleminis, tačiau broliai musulmonai viską perdėjo labai stipriai. Ir dabar kai žiūrime, kas vyksta Irane, kokios ten demonstracijos organizuojamos, kai matoma, kas vyksta e, kitose šalise ir kaip į tai reaguoja Europos Sąjunga, negalima lyginti to, kas vyksta Egipte su tais kitais įvykiais. Mes daug kalbame apie Iraną, Kiniją, JAV, bet šiuo atveju kas tris mėnesius apie Egipto situaciją mes nediskutuojame. Reikia pasakyti, kad iš tikrųjų prieš terorizmą būtina kovoti Egipte, tačiau nereikia perlenkti lazos nei vienu atveju. Dėkoju. GUE frakcijos vardu kalbės kolega Urban Krespo. Ačiū, ponė pirmininkė. Po 2013 metų valstybės perversmo mes dabar laukiame prezidento rinkimų Egipte. Gali atsitikti taip, kad e, opozicijos nebus tuose rinkimuose, kadangi kandidatai visi atsėmė savo kandidatūras po grasinimų ir išpolių. Apsimetant kova su terorizmu, pažydinėjamos žmogaus teisės, imtas represijų prieš žurnalistus, pilietinę visuomenę ir darbininkų judėjimą, kuris nežiūrinti nieką toliau vyksta ir rengiamos demonstracijos ir streikai organizuojami. Šalis, kuriam, kurioje per pastarąjį mėnesį mirties bausmė e, įvykdyta 23 asmenims, kurie buvo nuteisti karinių tribunolų be jokių garantijų, nežiūrint į nieką. ES bevelė žvelgti kitur ir toliau palaiko santykius su ta šalimi, nežiūrinti tai, kad ji visiškai negerbė žmogaus teisų. Todėl reikalaujame, kad ES pasisakytų dėl šių pažeidinėjimų, kad būtų uždraustas ginklų eksportas į Egiptą ir kad būtų pareikalauta, jog. Kad, kad būtų gerbiamos, bet pagrindinės žmogaus teisės. Barbara Lochbiller, parancsoljon egy percre a zöldeket. Barbara Lochbiller, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju. Per tuos pasarosius 40 metų, per tuos ketverius metus daugiau negu tūkstančiai žmonių buvo nuteisti miriop ir daugeliu šių mirties bausmė buvo įvykdyta. Turime, ko gero, e, laukti, kad tas egzekucijų skaičius išaugs dar labiau žmonių teis, žmogaus teisų padėtis labai suprastėjo Egipte. Daugelis žmonių patiria grėsmę E, žurnalistai, žmogaus teisų aktyvistai dažnai dinksta arba jiems organizuojamas šališkas procesas. Sakoma, kad kalėjimuose kankinimai yra kasdienis dalykas, tai yra tikra gėda. ES toks rezervuotas požiūris, kai akivaizdžiai pažeidžiamos žmogaus teisės yra daug, daugiau mažiau skandalingas. Buvo pasirašyta partnerystės susitarimas ir ten išdėsite aiškiai prioritetai ES ir Egipto. Abi šalis pasirašius įpareigojo gerbti asmens teisės. Ir matome dabar, kad asmens teisės pažeidinėjimus nuolatos Egipte. Ir ES dabar negali slėptis tik už gražių žodžių ir nieko nedaryti. Ji turi veikti, turi daryti spaudimą Egipto vyriausybei. Dėkoju, sako pirmininkas žodis ponui Kastaldo. FDD frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Gruodžio 26 dieną 15 žmonių apkaltintų terorizmu buvo pasiūsti ant ešafoto ir sprendimą priėmė karo tribunolas. Alsisi režimas viršio visus rekordas. Per vieną dieną buvo nuo 2053 metų nuteista miriop daugiausia žmonių. Paskui tie kūnai matomi apdeginti, išniekinti, kankinti. Ir akivaizdu, kad žmonės prieš mirtį dar patiria ir kankinimus. Dingsta žurnalistai, politiniai oponentai, dingsta intelektualai, kaip pavyzdžiui, Džiulio Redženiai. Ir toliau nežinoma, kodėl, pavyzdžiui, tas žmogus buvo nužudytas. Net vaikams nejaučiama jokio gailėšio, kai jiems 13-15 metų vaikai grobiami iš savo namų, jie vėliau randami nužudyti savo kaimo ar miestelio gatvėje. Sakoma, kad e, būtina kovoti su terorizmu, bet ar ta mūsų realioji politika gali pateisinti tai, kai mes tylime ir nieko nesakome, kai taip pažeidžinėjimų žmogaus teisės. Aš manau, kad taip elgtis negalima. Reiktų paskelbti ginklų eksporto embargą ir kovoti už tai, kad Džiulio Redženė ir kitos aukos sulauktų teisingumo. Ačiū. Dėkoju, ponas Weidenholzer, prašau. Na, ne pirmą kartą mes kalbame apie žmogaus teisių pažeidimus e, Egipte, netolimoje mums šalyje. Negalime užsimerkti ir nematyti to, kad situacija nuolatos blogėja. Negalima užsimerkti su viltim, kad tai padės išlaikyti stabilumą. Viskas, kas vyksta ten, turi įtakos tam, kas vyksta pas mus Europose. Pagarba žmogaus teisėms, demokratijai yra geriausi stabilumo garantai. Būtent dėl to mes ir jaučiame susirūpinimą, matydami tas tendencijas, kurios dabar įsigali Egipte, kai vis daugiau taikoma mirties bausmė. Mes turime reikalauti mirties bausmės moratoriumo ir Taip pat turime reikalauti, kad būtų numatytos demokratinės reikiamos alternatyvos. Ačiū. Dėkoju, ponė Boilan. Vėl kalbam, vėl kalbam apie žmogaus teisės Egipte, ne tik apie mirties bausmės naudojimą, bet jo plėtrą. Europos teisinė sistema turi daug trūkumų. Apie tai gali paliudyti ir jauni aurių atstovė E, neseniai 26 žmonės buvo, nu, tai, jiems buvo įvykdyta mirties bausmė. Dar labiau nerima kelia tai, kad teisininkams jų tų žmonių nebuvo pranešta, kad jie galėtų apeliuoti. E, šeimos negalėjo su jais atsisveikinti ir daugelis dar nežino, kaip atgauti žuvus mirusiųjų bukūnus. Labai ne, negerai, kad turime čia smerkti Egiptą. Mums reikia veiksmų. Egiptas turi įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. Ir e, pilietinės visuomenės e, persekėjimas e, mažina stabilumą, o nedidina. Piliečiai laukia mūsų žodžių taip pat, nes tai yra svarbu. Ačiū toliau Džilanin, socialistų frakcijos vardu. Kai kalbėjome apie Egiptą praėjusį spalį, komisija išdėstė e, Egipto žmonių siekius e, siekti saugumo, demokratijos, ekonomikos saugimą. Aš turėjau abejonių, bet dėl mūsų partnerystės tuo metu, labiau dabar. Mes nerimavome dėl žmogaus teisų pažeidimų. Bet kaip e, Sisa režimas reaguoja? Beveik 30 egiptiečių civilių e, vykdyta mirties bausmė per mėnesį 24, nutei, 24 nuteisti dar e, karinių teismų. Mes turime siekti, kad jeigu e, Egipto valdžia netaikys moratoriumo mirties bausmės naudojimui ir neperžiūrės savo teisės aktų, kad atitiktų sąžininko teismo standartus, turime imtis veiksmų. Kada valstybės narės imsis veiksmų, kad bendrovės nepradinėtų įrangos padedančios egiptiečiams persekyti piliečius į, e, Egiptui. Kaip užtikrinti, kad kovo mėnesio e, rinkimai būtų e, sąžiningi? Mūsų, kaip pasiekti, kad e, mirties bausmė nebūtų vykdoma? Ačiū toliau. E, spontaniški pasisakymai ir ponas Varija pirmasis. Eh, senhora presidente senhor comissário caros colegas em dois mil e onze milhares de manifestantes. du tūkstančiai vienuoliktaisiais eh, tarikai aikštėje kaire buvo daug žmonių jie išėjo kad pademonstruotų savo ryžtą kovoti už žmogaus teises praėjo septyni metai ir nebeliko tų dienų optimizmo kovo mėnesio pabaigoje turėtų vykti prezidento rinkimai, tačiau matome, kokios yra nuotaikos, kad yra e, su, e, užsipuolami LGBT atstovai, žurnalistai, e, iš žmonių išgaunami prisipažinimai kankinimais ir be to svarbiausia tai, kad auga mirties bausmių įvykdymų skaičius. E, sakydami, kad kovoja su terorizmu, teismai skiria mirties bausmę, kuris skiriama tris kart dažniau, o 22 sausio vykdyta mirties bausmė asmenims, kurie buvo nuteisti kariniuose teismuose. Uh, reikėtų daryti viską, kad paragintume Egipto valdžią laikytis visų tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisų srityje, e, pasmerkti mirties bausmės taikymą šioje srityje ir kad baigtųsi mirties bausmių vykdytom. Ačiū, pana Abeldemonte. Ačiū pirmininkė. Šiandien turime aiškę, aiškę rezoliuciją su aiškiu turiniu. Jokioje pasaulio šalyje neturi būti e, kankinimų, žmogaus teisų pažinimų. ES yra Egipto pirmoji prekybos partnerė, bet negalime užsimerkti e, ties, ties žiaurumais jaunas mokslininkas buvo kankinamas ir brutaliai nužudytas neseniai Egipte. Man atrodo, kad mūsų propaguojamas teisės buvo tikrai pamintos. Manau, kad e, Egipto valdžia tikisi, kad tai bus pamiršta, bet mes, Europos parlamentas, to nepamiršime ir reikalausime atsakymų šiuo atveju. Manau, kad aiškus atsakymai turi būti pateikti Džiulio Redžaniai šeimai ir milijonams piliečių Europoje. Nes mm, Ačiū, toliau panas Palčiak. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti kolegoms, kurie pasisakė prieš mirties bausmę ir konkrečius atvejus paminėjo. Tačiau norėčiau pabrėžti diplomatijos vaidmenį. Aš manau, kad yra diplomatinių priemonių, kurių turi ES, kad padarytų įtaką ne tik vyto valdžiai, bet ir šią temą, kai neprimtinai vykdoma mirties bausmė pasauliniu mastu. Deja, nedaug turime partnerių pasauliniu mastu šio klausimu. Visgi ES turi kovoti, kad būtų pionierė šioje srityje. Ir taip pat kelti sąlygas mūsų bendradarbiavimui ir paramai, tai reikia minėti taip pat. Turime mm, vis, viso politinio spektro jėgomis e, dirbti ir siekti, kad šalis norėtų bendradarbiauti mirties bausmės e, klausimų ir tuo grįsti mūsų paramą. Ačiū. Dabar diskusijos pabaigai, ponas Tilenidės komisijos valdžių. E, žodžiu vardu. Ačiū, ponė Pirinkė, kolegos. Žinoma, ES seka situaciją Egipte labai atidžiai ir mūsų pozicija dėl mirties bausmės yra gerai žinoma. ES pasisako prieš mirties bausmę viso, bet kokiamis aplinkybėmis. Ir aš Visiškai su jumis sutinku, kad tai mums yra neprimtinas žmogaus orumo ir integralumo paneigimas. Europos ir Egipto pakomitetį politiniams klausimams, žmogaus teisėms ir demokratijai įvykusiame praėjusį mėnesį kaire ES išsakė savo nuogastavimus Egipto valdžios atstovams. Būtent dėl daugiau kaip 20 žmonių mirties bausmės įvykdymo. Ir mes kartuojame savo principinę poziciją prieš mirties bausmę. Mes raginame e, Egiptą, kai tik įmanoma, pakeisti mirties bausmę kitą ir e, paskelbti oficialų moratoriumą mirties bausmiai. Be to mes raginame Egiptą imtis konkrečių žingsnių užbaigti karinių teismų taikymą civiliams, o tokius nuteistus žmonės teisti civilinėse teismuose, laikantis tarptautinių standartų dėl sąžingo teismo. Tuo pat metu paminėti norėčiau dar keletą kitų E, klausimų susijusių su, su žmogaus teisų organizacijomis ir jų tinklavietėmis. ES išsakė savo nuogastavimus dėl tinklaviečių blokavimo, darant spaudimą žmogaus teisų organizacijoms ir žmogaus teisų gynėjams. Per ES ir Egipto asociacijos tarybą praeitų metų Liepos mėnesį. Ši pozicija taip pat buvo išsakyta ir per žmogaus teisų taryboje e, pareikštą ES pareiškimą ir per ES ir Egipto pakomitetį skirtą politiniams klausimams įvykusiai kairę praėjusį sausį. Aišku, Egiptas yra labai svarbi ES partnerė ir labai svarbi regiono veikėja. Tai šios šalies stabilumas ir saugumas yra labai svarbus ne tik egiptiečiams, bet ir visam regionui, Europos Sąjungai ir mūsų valstybės narėjams. Mes esame tvirtai įsitikinę, kad demokratija, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės yra šiam tikslui ypatingai svarbus. Ypač e, turint galvoje kylančius iššūkius Egiptui. Mes suprantame sudėtingumus ir remiame Egiptą sprendžiant tos iššūkius. Europos Sąjungoje yra pagrįsti, mūsų santykiai turi būti pagristi universaliomis vertybėmis ir apie tai su Egipto atstovais kalbamės nuolame, nuolat aptardami naujus Europos Sąjungos ir Egipto prioritetus patirintus praėjus metų Liepos mėnesį. Žmogaus teisų apsauga ir propagavimas. Demokratijos apsauga ir įstatymų viršenybė yra svarbiausi mūsų principai mūsų išorės veiksmuose. Galite ir toliau tikėtis, kad mes aktyviai propaguosime ir ginsime šiuos principus mūsų santykiuose su Egiptu, kaip ir su visomis mūsų kaimynėmis ir partnerėmis visame pasaulyje. Tokia yra <clears throat> situacija, bet dedame daug pastangų, kad padarytume spaudimą Egiptui šiais labai svarbiais klausimais. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Yra pateikti septyni rezoliucijos pasiūlymai. Diskusijos baigiamos.